Neves pranešimas dėl žaliosios knygos, dėl bendrosios žuvininkystės politikos reformos. Tai yra labai svarbi tema. kuri yra labai didžiai stebima įvairiose valstybėse, įvairiose pramonės sektoriuose, aišku, skaitant ir mano šalį. Na ir pirmiausia, žodį suteiksiu poniai Patrao Neves e, keturioms minutėms kaip pranešėjai. Prašau, ponė. Ačiū, ponė pirmininkė, komisarė, ponios ir ponai. Aš taip pat norėčiau informuoti plenarnį posėdį, kad 50 žvėjų ketina dalyvauti mūsų diskusijose lankytojų tribūnoje. Na ir aš norėčiau juos pasveikinti žuvininkystės komiteto kolegų vardu. Visi labai daug dirbome šioje srityje ir džiaugiuosi, kad galiausiai jau pasiekėme tokią stadiją ir galiausiai galime pristatyti pranešimą plenariniam posėdžiui. Bendroji žuvininkystės politika yra ES emblema Ši politika gimė gan sunkiai. 90-ame dešimtmetyje, po to 2002 metais ši politika buvo pirmąjį kartą reformuota ir kaip visi puikiai žinome, kai, kur, kai kurios pagrindinės problemos dėl perdėm didelė, didelės žvejybos, laivyno senėjimo. Problemos vis dar yra aktualios. Taigi dabar dar kartą turime per, pertvarkyti žuvininkystės politiką ir ta reforma turi būti toli siekianti ir gili. Tos reformos laukėme gan ilgai, visa žuvininkystės pramonė laukė šios reformos. Na ir kokia linkme, kryptimi turėtų vykti ši reforma. Savo pranešime apie tai ir kalbame, teigiame, kad reikia pasiekti pusiausvyrą tarp žuvininkystės, aplinkosaugos, socialinių, ekonominių dalykų turime užtikrinti pakankamus išteklius socialinę prasme, turime pasirūpinti, kad ši profesija toliau gyvuotų ekonominę prasme, turime užtikrinti, kad pramonė galėtų normaliai, gyvybingai funkcionuoti. Be nepasiekę šių trijų tikslų nesugebėsime užtikrinti šios pramonės šakos gyvybingumo ES. Taigi tokie būtų baziniai pagrindiniai principai. Taip pat mes bandome užtikrinti pajamas žvėjams ir išsaugoti žuvų išteklius. Na ir mūsų pranešime yra, aspekt, yra akcentuojami keli aspektai. Mes kalbame apie decentralizavimą, apie tai, kad reikia sustiprinti pačių žvėjų įgaliojimus, kai kalba eina apie žangystės politikos įgyvendinimą, kad jie patys galėtų priimti sprendimus. Sprendimus, kurie yra arti jų, arti vandens. Taip pat reikia valdyti sistemą ir sprendimai turi būti priimami vietos bendruomenėse, o ne centralizuotų būdų. Žvėjai turi jaustis tos politikos savininkais. Na ir viskas turi atitikti mano pristatytus principus. Reikalingi tokie valdysenos modeliai, kurie būtų geriau pritaikyti prie skirtingų e, žvinkystės regionų, skirtingų bendruomenių. Taip pat reikia surasti žuvų, produk, žuvų produktams rinkas E, taip pat žuvų, žuvų produktai turi būti pridėtinės vertės, taip pat reikia ir atsižvelgti į žuvų išteklių pardavimą ir ieškoti geriausios praktikos pavyzdžių. Taip pat turime užtikrinti labai aukšto lygio hygienos sąlygas laivynuose, tam, kad bendrai turėtumėme tvarę, tolydžią žuvininkystės sistemą Europos Sąjungoje. Na ir turime atsižvelgti ir į perdirbėjų pramonės interesus, taip pat kalbėti apie moterų įtraukimą į žvejybą. Jos turi suvaidinti irgi svarbų vaidmenį. Taip pat turime pasirūpinti, kad žuvų produktų importavimas į ES būtų lydimas sertifikavimo ir atitiktų tas sąlygas, kurios taikomos ES sąjungoje sužvėjojamai žuviai tam, kad galėtumėme pasinaudoti visapusiškai savo gebėjimais prieš importuodami žuvį iš kitų šalių. Na ir šis pranešimas yra bendrų pastangų vaisius visų kolegų dirbančių žvinkystės komitete, ypatingai šešėlinių pranešėjų, kuriems noriu padėkoti, su jais dirbome labai daug. Taip pat norėčiau padėkoti komiteto nariams, sekretoriato darbuotojams, parlamento sekretariato nariams, visiems, kurie prisidėjo rengiant šį pranešimą, ypatingai mano asmeniniams padėjėjams. Tai yra komandinis darbas ir tikiuosi, kad parlamentas patvirtins mano pranešimą. Dėkoju. Dabar žodis suteikiamas tarybos atstovui ponui Martinui Fragero. Jis yra valstybės sekretorius atsakingas už jūrų politiką Ispanijos vyriausybėje. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmininkaujanti valstybė džiaugiasi, kad Europos parlamente vyksta ši diskusija, nes tai yra našus indėlis į išsamų konsultacijų procesą dėl žaliosios knygos. Parlamento pozicija aišku, bus svarbi komisijai rengiant teisėkuros aktus. Taryba taip pat labai išsamei išanalizuos parlamento poziciją. Ir atitinkamai parengs teisės akto pasiūlymą. 2009 metais paaiškėjo, kad bendroje e, žuvininkystės politikoje yra tam tikrų trūkumų, todėl tais metais buvo priimti trumpalaikiai sprendimai, tačiau šiam sektoriui trūksta bendro teisinio, e, ben, ben, bendrų teisės aktų, bendros teisinės struktūros. Ir dabar mums reikia panaikinti šios trūkumus. Mes turime išskirti atskiras nuostatas e, pramoniniams laivams ir smulkiesiems laivams, taip pat turime geriau e, orientuoti rinkas ir geriau, e, ir geriau integruoti bendrą žuvininkystės politiką į, į ES politikas. Valstybės narės atskirai ir kartu taryboje tikrina visus šio pasiūlymo aspektus. 2009 m. gruodžio mėnesį buvo baigtas pirmasis konsultacijų etap, etapas, komisija gavo 1700 pasiūlymų ir iki šiol jau, buvo, įvy, įvy, jau įvyko 25 konsultaciniai posėdžiai. Nuo 2010 m. rugsėjo diskusija koncentruosis į įvairių idėjų apibendrinimą. Komisija renks seminarus apie įvairias įvairius šios reformos aspektus. Pavyzdžiui, ir šiandien vyks e, seminaras smulkiosios žvejybos tema, o kovo mėnesį žuvininkystės e, fondo klausimai bus nagrinėjami ir, o pavyzdžiui, balandžio mėnesį finansinė perspektyva. Gegužės 1-2 dieną Lakorunija įvyks konferencija, kurią organizuoja komisija ir pirmininkaujanti valstybė. Ir ta konferencija koncentruosis į tris pagrindinės temas. Tai bus e, žuvininkystės finansavimas, ypač kalbant apie smulkes žuvis. Vigo vyks gegužės 4-5 dieną E, vyks ministrų susitikimas ir čia bus rengiamasi birželio mėnesio vadovų tarybai, vyks neformali diskusija dėl darbo dokumentų. Na ir, e, kaip jau minėjau, antroje 2010 metų pusėje bus parengta baltoji knyga ir keturi teisės aktų pasiūlymai. Vienas iš jų bus skirtas finansavimo priemonėms, kad bendrosios žuvininkystės politikos reforma galėtų įsigalioti 2013 metais. Taryba, remdamasi teisėkuros aktų pasiūlymais pateiktais komisijos e, nuo 2011 metų, pradės siūlyti privalomus teisės aktų pasiūlymus. Dėkoju tarybai. Dabar suteiksiu žodį komisariai, norime ją nuoširdžiai pasveikinti čia parlamente. Nežinau, ar tai bus pirmasis kartas, kai jūs kalbėsite čia plenarinėje salėje, bet bent jau aš jūs matau pirmą kartą diskusijose, kuriuose pirmininkauju. Taigi norėčiau jūs nuoširdžiai pasveikinti džiaugiuosi, kad atvykote į mūsų posėdį ir kad dalyvaujate tokioje svarbioje diskusijoje. Prašau. Morning, your... Labas rytas, pirmininkė, ačiū už jūsų žodžius. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami europarlamentarai kadangi tai mano nu, tai pirmasis kaip komisarės pasisakymas parlamente, aš noriu padėkoti Jums už šią galimybę kreiptis į Europos parlamentą. Ai, man didelė garbė šiandien būti čia ir kartu su jumis aptarti bendrą žavininkystės politiką. Tai yra labai svarbus dalykas šiam sektoriui. Noriu pasveikinti ponį Nevis, pranešėją, kadangi tikrai buvo pasistengta skirtingas pozicijas, skirtingas nuomonės apjungti ir sudėti į vieną pranešimą. Galiu tik pritarti, kad mums reikalingos radikalios reformos tam, kad būtų galima ištaisyti mūsų politikos struktūrinės klaidas Kaip žinote, paskutinė reforma įvykdyta 2003 metais nebuvo pakankamai sėkminga. Dabar turime spręsti visus trūkumus, visus deficitus aplinkosaugos, socialinių ir ekonominių aspektų. Viešosios konsultacijos parodė, jog yra platus palaikymas kad būtų vykta ši reforma. Aišku, aš negalėsiu atsakyti į visus klausimus, kurie iškelti jūsų pranešime, dėl kurio turės būti balsuojama, tačiau turėdama omenyje ypač jūsų kompromisus, pakeitimus dėl tvarumo, per didelio pajėgumo, smulkio žuvininkystės, horizontalaus decentralizavimo. A, išmetamos žuvies e, problemos naikinimo ir bendrai užimtumo žuvininkystės sektorėje problemą. Aš noriu labai padėkoti už jūsų konstruktyvų indėlį. Noriu e, pabrėžti du konkrečius klausimus. Visų pirma, viešas, viešojo sektoriaus finansavimas. Manau, kad subsidijos turi būti labiau sukoncentruotos, sutelktos į mūsų politikos tikslus. Pavyzdžiui, vietoj to, kad būtų remiamas naujų laivų statymas. Mes turime remti inovacijas, selektyvumą ir turim padėti e, gamintojų organizacijoms pasiruošti ir ateities iššūkiams. Antra, prituriu jūsų pozicijai dėl socialinio matmens. Mes norime tokio žanikysės sektoriaus, kuris sukurtų um, patrauklės darbo vietas, kurios būtų tvarios apsaugotos. Taigi labai lauksiu šiandienos diskusijų ir taip pat noriu informuoti Jūs apie mūsų tolesnius žingsnius mes parengsime apibendrintą ataskaitą, apžvelgsiančią praeities, praeitų metų konsultacijas, kad galėtumėm geriau pasirenkti politikos formavimui ateityje. Mes organizavome seminarus, kuriuose aptarėme konkrečias temas su suinteresuotomis šalimis ir valstybių narių institucijomis, draugė su pirmininkaujančia Ispanija surengėme e, surenksime gegužės mėnesį e, plačią konferenciją dėl bendros žuvininkistės politikos reformos. E, šiandien jau šiuo metu būtent komisijoje vyksta techninis seminaras, kuriame dalyvauja atstovai iš visos Europos. Apgailestauju, kad jūs negalite dalyvauti šiame seminare. Šis seminaras surinktas jau seniai pradėtas planuoti ir aš dė, buvo iš, išplatinti kvietimai ir, ir galės dalyvauti tie, kas gali. Ir Labai svarbu, kad būtų aptarti visi pasiūlymai, kurie turės būti priimti 2011 metų pavasarį. Aš labai tikiuosi, kad šis konsultacijų procesas apsivainikuos labai vaisingomis diskusijomis su jumis, kadangi jūs kaip įstatymų leidėjais vaidinate labai svarbu vaidmenį formuojant naują politiką su taryba. Ir esu iš ties pasiryžusi bendradarbiauti su jumis ateityje. Ačiū. Dėkoju komisariai. Na, o dabar pradėsime diskusijas. Pirmiausia, kalbėtojai pasakys savo politinių frakcijų vardu. Norėčiau Jums pasakyti, kad šios diskusijos iš tiesų yra labai reikšmingos ir kalbėtojų sąraše yra 30 žmonių, taigi griežtai e, kontroliuosiu laiką ir prašau visų kalbėti tiek, kiek jums laiko buvo skirta pasisakymui nes priešingo atveju turėsiu nutraukti jūs, išjungti jums mikrofoną, jeigu kalbėsite per ilgai, nes turime labai daug norinčių iš jį pasisakyti, o laiko yra labai nedaug. Taigi pirmiausia, PP frakcijos vardu dviems minutėms kviečiu pon, poną Antinoro. Ačiū pirmininkė. Taip pat dėkoju ir tarybai linkiu sėkmės naujai komisariai, kuri pirmąją savo kalbą pasakė plenarinėme posėdėje, linkiu jai sėkmės jos darbe. Na ir šiandien tai, ką aptarėme, yra labai svarbus klausimas. Tikiuosi, kad žalioji knyga nesugryž vėl į parlamentą, kaip nutiko 2002 metais. Tikiuosi, kad Europos parlamentas, na, dabar ir šiaip yra kitoje situacijoje, mes esame įstatymų leidėjai pagal Lisabono sutartį ir tai yra pozityvus privalumas mums visiems siekiant mūsų tikslų. Pranešėja pristatė pagrindinės temas. Norime padėkoti poniai Navės e, APP frakcijos vardu už darbą, kurį ji atliko, už tai, kad ji na, sugebėjo parengti tokį subalansuotą pranešimą. Ir aš norėčiau pakalbėti apie žuvininkystę, bet žvelgti į tolesnę perspektyvą e, po žaliosios knygos ir po baltosios knygos, kuri bus paskelbta birželio mėnesį. Aš manau, kad reikia atsižvelgti į viduržėmio jūros regiono poreikius, reikia teisingų taisyklių, reglamentų, jie reikalingi būtini mūsų žvėjams. Labai dažnai žvėjai ir valstybės šalia viduržėmio jūros negali laikytis taisyklių ir reglamentų. Taigi mūsų žvėjai turi laikytis e, taisyklių ir reglamentų, tačiau valstybės kitoje viduržėmio jūros e, pusėje nesilaiko tų taisyklių ir dabar taryba komisija e, jau jaučiasi kitoje, kitokioje situacijoje, turime užsienio reikalų ministrę. Ir aš tikiuosi, kad mes kartu su trečiosiomis valstybėmis, tomis, kurios nėra ES valstybės narės, galėsime uh, parengti galiausiai bendras taisyklės, bendrus reglamentus tam, kad tos taisyklės, kurios yra taikytinos mūsų žvėjams, jų būtų laikomasi ir kitoje viduržėmio jūros pusėje. Ir kad jie būtų mums bičiuliai, o ne priešai. Ačiū. Trims minutėms kviečiu ponę Andrė, Andrė, Andrės Barėją, socialistų frakcijos vardu. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju ir tarybos atstovui bei komisijos nariai Na, šiuo metu žuvininkystės politikoje turime apibriežti pagrindinės politikos gairias tam, kad užtikrintumėme žuvininkystės tvarumą ir aplinkosaugos aspektus. Tai yra labai svarbus iššūkis, su kuriuo susiduria mūsų valstybės, pakrantės valstybės, jų ekonomikos. Kaip sakė ponia Manaki, 2002 metais, antrų metų reformoje buvo problemų ir dabar turime pasirūpinti, kad žavininkystė būtų stabilesnė, lankstesnė, geriau prisitaikytų prie naujų sąlygų, nes dėl kvotų kilo problemų pastarojų metų. Ir yra išmetimo į jūrą problema. Tokios prabangos mes tikrai negalime sauliaisti, niekas negali sauliaisti tokių dalykų. Būsima bendrosios žuvininkystės politikos reforma turi užtikrinti, kad žvejyba būtų tvari ir reikalinga nauji, nauja sistema, kuri būtų pagrįsta gebėjimu prisitaikyti prie žvejybinių pastangų. Taip pat reikalinga atitinkama valdysenos sistema, turime įdėkti aplinkos auginius kriterijus ir daryti skirtumą tarp įvairių pakrančių, įvairių e, žvejybos zonų. Tai reiškia, kad tam tikrų laivynų gebėjimai turės būti pakoreguoti atitinkamai atviro jūroje. Taip pat turime stabilizuoti rinkas ir spręsti importo iš trečių šalių klausimą turime kovoti su nelegale žvejyba. Tai yra ta kampanija, kuri vėl įsibėgėja. Ir turime suvienodinti sankcijas nuobaudas, tai turi būti tarptautinė pastanga tam, kad užkirstumėme kelią nelegaliai žvejybai, turime laikytis tarptautinių susitarimų ir laikytis žmogaus teisų reikalavimų bendrai kalbant, ta žuvininkystės politika turi pasiekti geresnių rezultatų. Taip pat turime nepamiršti, kad kalba eina apie žmonės, žmonės dirbančius šioje pramonėje. Turime pripažinti jų orumą, jų profesinės kvalifikacijas, suteikti jiems ekonominį pagrindą pragyventi. Taip pat turime nepamiršti ir moterų vaidmens ir likimo. Jos yra labai svarbios žuvinkystės pramonėje. Turime ir joms sukurti e, darbą. Bendrosios žuvininkystės politikos e, reforma nėra susijusi vien tik su naujais teisės aktais. Kalba eina apie bendrąją ES reformą, kadangi norime užtikrinti jūrų tvarumą ir šios pramonės šakos tvarumą. Turime būti drąsūs reformuodami žuvininkystės politiką, turime būti bebaimiai, reikės šį beitą paukoti, reiks susidurti su sunkiomis problemomis ir labai svarbu, kad šiame pasaulyje mes išsaugotumėme stabilumą ir ES, ir kalbant apie visą planetos aplinką. Dėkoju, ponia Andrės. Liberalų vardu kalbės ponas Haglund dvi minutės. Ačiū pirmininkė, daug darbo skiriame šiam pranešimui, taigi labai džiugu, kad galime jį dabar aptarti plenarnėme posėdėje. Noriu padėkoti mūsų pranešėjai, kurie atliko didžiulį darbą. Mėly kolegos, mūsų bendrai žuvininkystės politikai reikalinga reforma. Liberalų frakcijai labai svarbu, kad ši reforma būtų atlikta remiantis uh, ekosistemų uh, interesų paisimo principais. Uh, Taip pat reikia išspręsti labai rimtas problemas pavyzdžiui, dėl um, išmetamos žuvies, taip pat laivyno per nelik didelių pajėgumų problemą reikia išspręsti. Taigi labai svarbu, kad pranešime kalbama apie šiuos dalykus. Europos, sąjung... Europos Sąjunga kaip gali pateisinti išmetamos žuvies um, problemą? Niekaip, bent jau aš. Labai svarbu, kad um, būtų tinkami sprendimai priimti ir taikomi regioninių pagrindų, kadangi situacija skirtingose regionuose yra labai skirtinga. Taip pat labai džiaugiuosi E, reforma dėl smulkaus masto žvejybos pakrantėse. E, būtent mes kaip liberalai labai siekiame atitinkamų nuostatų pranešime. Taip pat Baltijos jūros klausimai yra sprendžiami ir aš labai džiaugiuosi tuo, ypač e, kai eina kalba apie ruonių populacijos ir kormoranų problemą, nes kormoranų populiacija yra pernelyg didelė ir kelia problemą žuvų ištekliams. Taip pat e, reikėtų paminėti e, susitarimus, pavyzdžiui, su gynėja. E, tai yra puikus pavyzdys. Pirmininkė, aš Galvoju, kad žuvininkystės politikos reforma yra nukreipta tinkama linkme ir mes tikrai turėsime ateiti geresnę bendrą žuvininkystės politiką, nei turime dabar. Dėkoju. Toliau žaliųjų frakcijos vardu 2,5 minutės kalbės ponė Liovin. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos, gerbiama komisarė. bendra žuvininkystės politika turėjo ir labai neigiamų padarinių, todėl buvo nuspręsta 2003 metais ją peržiūrėti, reformuoti. Švedija vienašališkai nusprendė nu, uždrausti menkės gaudimą vieneriems metams. Po to sekė visa eilė mokslinių rekomendacijų uh, Um, pagal kurias reikalavim iš viso uždrausti žvejoti menkę. Nes galvojama, kad 70-80 procentų um, menkės išteklių yra išeikvot tai ir grėsia menkės išnykimas komisija tuo metu taip pat, yra, gal, taip pat galvoja, kad jeigu ir kitos valstybės e, žvėjoja per nepaisydamos išteklių ir per nelik daug sužvėjoja, tai kad ir švedė tą patį tą turėtų daryti, tai buvo absurdiška situacija. Mm, akivaizdu, kad e, mūsų laivynas yra per nelik didelių pajėgų, pajėgumų, o žuvų išteklių vis mažėja. Ir atitinkamai viso eilė susijusių su tuo problemu. Europos Sąjunga, aišku, um, kad skiria tam dėmesį, tačiau ES mokesčių mokėjai sumokėjo 55 milijonus eurų už žuvininkystės laiv, žvejybinio laivyno modernizaciją. Labai svarbu, kad būtų o, tie laivai, kurie buvo skirti menkės žvejyba, žvejybai, kad būtų pertvarkyti, tai buvo jau iš dalies padaryta panaudojus mokesčių mokėtojų pinigus. Reikia nepamiršti taip pat ir mm, Afrikos vandenų kad, e, ir, ir to, kad nebūtų skiriamos subsidijos žvėjams, kurie žvėjoja Afrikos vandenyse. Bendrai vertinant, pranešimas yra geras, tačiau yra viena pasraipa, kurioje kurioje yra kalbama apie bendrą žuvininkystės politiką, kuri turi ginti ES ekonominius interesus. Man atrodo, kai eina kalba apie tokią situaciją 2010 metais, mes nebegalime ginti tokių nuostatų. Dėkoju. Toliau reformatorių ir konservatorių frakcijos vardu kalbės ponas Gobarščik. Dėkoju ponė pirmininkė, ponė komisarė, ponės ir ponai. Visų pirma, tai norėčiau padėkoti pranešėjai ir kitiems prisidėjusiems prie šio pranešimo rengimo. Iš tiesų buvo labai stengiamasi daryti kompromisus, kad būtų parengtas kiek įmanoma geresnis dokumentas. Šitas pranešimas yra tik toks kaip ir pagrindi, pirmasis akmuo statant bent bendrosios žuvininkistės politikos pam, pagri, pamatus. Ir mes turime čia atsižvelgti ne tik į e, aplinkos sauginius, ekologinius aspektus, bet ir į kultūrų įvairovę. Ir mes turime e, būtent į tai atsižvelgti. Tai yra įmanoma tik tai tada, kai yra atsižvelgiama į žvėjų ir mokslininkų e, nuomonės, nes kompromisas padės sukurti e, tvarę ir tausią žuvininkystės politiką. Naujoji žuvininkystės politika turėtų duoti impulsą e, šio sektoriaus e, tolimesniam vystimuisi krizės metu. Taip pat mes turime užkirsti tokį e, kelią tokiam dalykui, kai e, kai toksinės žuvis patenka į, e, ant europiečių stalų ir kad e, nebūtų naudojami žuvų miltai pašarams žuvų. Mums reikia teisingos e, žuvininkystės sistemos E, kuri pakeistų manipuliuojamą kvotų sistemą. Mums reikia vienodų galimybių visiems žvėjams visose ES valstybėse narėse. Mūsų frakcija remia šį pranešimą, tikėdamasi, kad dabartinė sistema pasikeis. Dėkoju. Toliau buvo e frakcijos vardu, dvi minutės kalbės e, ponas Ferreira. Pone komisarė, pone komisarė, žaliojoje knygoje komisija bando sukurti bendrą žuvininkystės sistemą, e, kuri būtų tausi ir tvari. Šis pasiūlymas buvo atmestas praėjusios reformos metu, tačiau po, to, po metų komisija vėl prie jo grįžo. Tačiau mes negalime kalbėti apie žuvų išteklių privatizavimą, nes mes žinome, kad yra e, tokie veikėjai, kurie yra e, finansiškai stipresni ir jie e, turės monopolį pakrančių žvejyboje. Todėl jūs turite atsižvelgti į neigiamas šios reformos pasiekmes. Manau, kad reikia atmesti šį pasiūlymą, nes šis sprendimas, e, nežinau, ar prisidės prie e, tausaus žuvų išteklių naudojimo. Gali būti, kad netgi kaip tik bus kai kurie dar labiau naudos tos žuvų išteklius, jie bus mažiau apsaugoti. E, Tai reiškia, kad mes turime geriau organizuoti žuvininkystės rinką, taip pat turime geriau atlyginti žvėjams, taip pat turime užkirsti kelią aukštų maržų mokėjimui tarpininkams. Žuvininkystės politikoje mes susidurėme su skirtingomis valstybių narių situacijomis, todėl yra labai svarbu, kad būtų ieškomi susitarimai. Ir Taip pat reikia stengtis neperimti Lisabonos prieštaravimų. Mes turime vietoje kažką daryti, kad išgelbėtumėme žuvų išteklius. Čia mes turime kalbėti atskirų, apie atskirų valstybių problemas, apie atskirų valstybių žvėjus, apie jų e, žvejybinį laivybą. Mes negalime centralizuoti šios politikos. Dėkoju, sako pirmininkas. Toliau ponas Bafton. Uh. Labas rytas, ačiū pirmininkė. Norėčiau kreiptis į komisarę Damanaki, atsižvelgti į Britanijos jautrumus. Turiuomenė bendrosios žuvinkysės politikos 47 straipsnį, kalbu apie pramoginę žvejybą jūrose. Europos žuvininkystės politika buvo nesėkminga siekiant užtikrinti tvarumą. 91 procentas žvejybo zonų yra pereikvota žuvų ištekliai. Tam tikrų įrankių naudojama žvejyboje, aišku, e, sukelia daug problemų, tačiau kažin ar negyva žuvis e, sugaunama jūrose galėtų, tai būtų galima vadinti tvaria žuvininkystė. Daug e, žmonių Didžiojo Britanijoje priklauso nuo žvejybos. 19 tūkstančių žmonių dirba 1300, 1300 įmonių ir pramoginė žvejyba yra susijusi su žvejyba tik to, kas yra suvalgoma, taigi nėra pereikvojimo problemos. Ir tai taip pat tie žvėjai dalyvauja žuvų išteklių saugojimo pro programuose. Na ir jeigu tokia žvejyba, pramoginė žvejyba nebus pripažinta, tuomet jie turės visą savo sužvėjotą žuvis e, skaičiuoti pagal kvo, atitinkamas kvotas. Bendroji žvininkystės politika visuomet buvo nusistačiusi prieš Didžiosios Britanijos laivyną. Tik tai penktadalis kvotos e, gali būti sunaudojama, išeikvojama teritoriniuose vandenyse. Taigi Junktinėje karalystėje, karalystėje veikiantys pramoginiai mm, žvėjai, jų situacija turėtų būti atsižvelgiama. Ši politika jau iš tiesų panaikino tai, kas, kas būtų labai naudinga ir aišku, tie pramoginiai žvėjai sudaro tik tai 1 procentą visų, e, sugauna 1 procentą visų sužvėjojimų žuvų. Ir na, tiesiog tai yra atmetama kaip galimybė ir tai rodo, mm, ko siekia komisija. Ačiū. Dar ponas Dots neprisijungusių, neprisi, ponia Dots neprisijungusių vardu, prašau. Pone pirmininkė, man ir mano rinkėjams Šiaurės Airijoje žavinkystės pramonė ir 27 ne, metai tos bendrosios politikos uh, yra susiveda 138 straipsnį, kuriame kartojama, kad viena sričių, kur žuvininkystės politika buvo ganėtinai sėkminga, buvo tai, kad valstybės narės galėjo kontroliuoti situaciją. Mums idealiausia būtų, jeigu bendroji žuvininkystės politika būtų panaikinta arba Junktinė karalystė atsisakytų šios politikos ir galėtų kontroliuoti savo vandenis dėje. Mes negyvename idealiame pasaulyje ir bendrosios žuvininkystės politikos reforma neišvengiamai uh, nebus naudinga Airijos žvėjams. Nenaudinga, kas jau buvo per pastarosius 30 mečius, kai ne, ne, nepagristai sumažėjo, su, buvo sumenkinta mūsų žvejybos pramonė ir žuvų ištekliai, nuo kurių priklauso mūsų pramonė. Ta akivaizdžiai parodė gruodžio mėnesio žuvininkystės ministrų tarybos išvados dėl kvotų Na ir ta nepalanki situacija Airijai akivaizdi, tačiau aš pritariu tam, kad politika būtų decentralizuota ir būtų grindžiama trimis principais - ekonominiais, socialiniais ir aplinkosauginiais. Ir labai tikiuosi, kad galėsime parengti tokią politiką, kuri galės ištaisyti žalinga, žalingus bendrosios žuvininkystės politikos padarinius. Ir tikiuosi, kad po šios peržiūros mūsų žuvinkystės pramonė nebus iš jos atimta dar viena galimybė. Dėkoju. Ačiū poniai Dots. Dabar pasisakymai savo vardu. Vėlgi prašau visų laikytis pasisakymo laiko, kitaip mes viršysime savo laiką. Pone Fraga, dviem minutėm. Dėkoju, ponė Prinkė. E, ši reforma dėje nepasiekė visko ir mes iš tiesų neturime labai daug galimybių įtakoti bendrąją žuvininkystės politiką. Iš tiesų mane nuvilia tai, kad parlamentas negali pateikti jokių alternatyvų tam, ką mes dažnai kritikuojame. Tai yra E, būtent mes matome tą e, žuvų išteklių apsaugos sistemą, kuris sužlugo ir mes ją visuomet kritikavome. Taip pat neįmanoma suvokti tokio dalyko, kad neįmanoma rasti alternatyvų dabartiniai sistemai. Jau 1997 metais mes siūlėme e, atitinkamus pasiūlymus, kurie padėtų bent jau išsaugoti pramoninį žvejybinį laivyną. Mums buvo pasakyta, kad negalima rasti vieningo sprendimo. Taip iš tiesų reikia ieškoti skirtingų sprendimų, tačiau aš matau, kad komisija prieštarauja pati savo ir aš to negaliu suprasti, kodėl mes turime naudoti vieną priemonę, vieną instrumentą ir bandyti jį prikišti visiems. Juk mes kalbame apie žvėjus žuvininkystės e, politika turėtų būti tokia politika, kuri būtų grindžiama konkurencingumu ir kuri turėtų padėti gerinti situaciją rinkose mes negalime leisti, kad ankstesnės taisyklės ir prekybos politika e, įtakotų žuvininkystės politiką ir tokiu būdu greutų žuvininkystės sektorių. Čia taip pat reikia kalbėti apie trečiasias šalis, nes nuo, jo, nuo jų įtakos taip pat kenčia mūsų ES žuvininkystės sektorius. Mes negalime tiesiog sustoti pamatę, prie, prie, pamatę problemas, turime jas spręsti. Dėkoju E, dabar ponė Rodus dvi minutės. Gerbiami kolegos, gerbiama komisarė, sveikinu Jūs Taip pat sveikinu visus žvėjus, kurie klausosi mūsų. Pirmą kartą po Lisabono sutarties ratifikavimo mes kalbame apie bendrą žuvininkystės politiką. Mes turime e, daug nuveikti artimiausių metų ir turime prisiminti atsakomybę. Manau, kad šis pranešimas yra tikrai pavykęs ir norėčiau padėkoti poniai Patrao Neves už tokį puikų darbą mes e, turime nepamiršti, kad reikia remti smulkiuosius žvėjus, jie taip pat turi būti įtraukti į sprendimų prieimimo procesą. E, smulkios šeimininės įmonės turėtų būti remamos, nes jų buvimas pakrančių zonose prisideda ne tik prie žvejybos, bet ir prie turizmo sektoriaus. Mes turime gerinti labai daug dalykų ir atitinkamai pateikėme atitinkamus pakeitimus. Socialdemokratų frakcija norėtų pabrėžti, kad pagrindinė problema yra. Um, ekologinio tvarumo nepaisimas. Tai turėtų būti esminis žuvininkystės principas, ekologija turėtų būti esminis dalykas. E, Kitas svarbus dalykas yra partnerystės susitarimai su trečiosiomis šalimis. Mes šimt, todėl mes prašome, kad iš 121 dalies būtų išbrauktos nuostatos apie mokesčius ES e, žvėjams. Mes norime siekti, kad, e, būtų, kad žuvinkysės politika prisidėtų prie demokratijos ir prie žmogaus teisų visoje, visame pasaulyje ir kad ji ne neremtų e, korumpuotų diktatūrų pasaulyje. Europos žuvininkystės politika yra karšta geležis, e, kurią dabar reikia kalti. Aišku, yra daug nacionalinių interesų ir mes žinome, kad dėl jų kilo ypatingai karštos diskusijos frakcijose, bet iš dalies dėl tų karštų diskusijų pavyko e, pasiekti gerų kompromisų. Tačiau mes turime dar labiau orientuotis į konkrečius rezultatus ir ieškoti bendrų e, europinių sprendimų. O nacionalinius interesus palikime tarybai. Dėkoju. Toliau ponas Galageris dvi minutės kalbės. Uh. President, President. Pirmininkė, tarybos pirmininkė komisarė, visų pirma, noriu pasveikinti komisarę parlamente. Į e, pirmas tik pasisakė parlamente, aš noriu palinkėti į didelės sėkmės per jos kadenciją. Taip pat noriu pasveikinti kolegę Neves, kad ji parengė šį puikų pranešimą. Reikia daug geresnių ir aiškesnių bendros žuvininkystės politikos tikslų, kurie atsižvelgtų į ekonominius, socialinius ir ekologinius principus. Reikia atlikti politikos peržiūrą įtraukiant visas suinteresuotas šalis reikalingas tvarus mūsų žuvų išteklių valdymas. Tuo pat metu būtina užtikrinti ir tvarius pragyvenimo šaltinius žvejams. Noriu kalbėti apie žvėjus, kurie žvejoja prie pakrančių, palei mažas salas, yra smulkaus masto žvejyba, kuri labai svarbi ultraperiferniams teritorijoms, kurios neturi kitokių ekonominių galimybių. Taigi, kai šįryt komisarė kalbėjo apie tokią žvejybą, labai apsidžiaugiau. Dauguma laivų, kurie žvejoja tokiose vietose, yra trumpesni nei 50 metrų ir sugauna tokius kiek kiekius žuvies, kurie tikrai iš esmės nedaro įtakos žuvų ištekliams. Daugelis mm, žvejoja ir, ne, ir tokias rūšis, kuriams negresia pavojus. Labai svarbu užtikrinti tokių žmonių pragyvenimą. Todėl pateikiau pakeitimą, kurio raginama komisija konkrečiai pripažinti būtent tokių, tokių bendruomenių interesus. Labai svarbu E, užtikrinti e, region, e, regioninį darbą, regioninių lygmenių. Regioninės tarybos pas, labai pasiteisino ir laikė pastip, sustiprinti suinteresuotų šalių atsakomybę ir kuriant naują bendrą žuvininkystės politiką, reikia labiau atsižvelgti į vietos interesus. Lisabono sutarčiai įsigaliojus po referendumo mano šalyje praeitais metais, dabar Europos parlamentas turi daugiau teisėkūrinės atsakomybės. Ir vėlgi komisarė tai pripažino, sakydama, kad mielai bendradarbiaus. Taigi, pirmininkė, lauksiu dabar kad to, kad pagrindiniai pranešimo elementai būtų įtraukti ir būtų atitinkamai įtakota tolesnė politika. Pone, gal gerai jūsų laikas baigėsi, ponas Hatštin, pusantros minutės. Um. Ačiū pirmininkė. Mūsų pranešėja pasakė, kad bendra žuvininkystės politika yra tokia, kad yra išlikusios pagrindinės problemos vis dar. Tačiau um, Škotijoje 27 metai bendros žemės ūkio politi e, bendros žuvinkysės politikos taikymo buvo didžiulė katastrofa. Iš tikrųjų, mes norime visi pagerinti situaciją, taigi turime imtis radikalaus požiūrio. Tai, kad bendra žuvininkystės politika yra pernelik centralizuota ir nelanksti, yra didžiulė blogybė ir mes turime kažką padaryti. Tačiau e, komisija pripažina, pripažįsta, kad 12 jūrmilių zonoje vietos valdymo principai veikia tinkamai, taigi aš pateikiau pakeitimus, kuriuos kolegas raginsiu paremti. Aš tikiuosi, kad pagal šios pakeitimus tikros e, galios bus suteiktos vietos žuvininkystės struktūroms suinteresuotoms šalims vietoje. Noriu paskatinti tvaraus valdymo priemonės vietinių regionių lygmenių, kad būtų galima išlaikyti taip pat ir tuos e, istorinius lygmenis, kurie buvo užsitikrinti anksčiau. Aš tikiuosi, kad kas daugiausia naudos gaus iš tvaraus žuvų išteklių valdymo. Tai yra mūsų žuvininkystės bendruomenės, mūsų e, žuvininkystė užsimančios valstybės. Ir būtent jos turėtų priimti sprendimus dėl e, žuvininkystės planų e, ir jo, tos valstybės turi veikti regioninių pagrindų dėl žuvininkystės e, politikos ir žuvų išteklių bendra žuvininkystės politika iš esmės labai įtakojo neigiamą visuomenės nuomonę ES. Taigi, jeigu mes nesugebėsime pagerinti žuvininkystės politikos, tai visuomenės nuomonė dar labiau prastės. Dėkoju, ponas Stevenson. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, tarybos pirmininkė, komisijos narė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėją, ponę Neves, už sunkų, bet puikų darbą, puikų pranešimą. Šiandien turime galimybę pakeisti kryptį toje politikoje, kuri visų sutikimų buvo nesėkminga. Ir tai, kad tais radikaliais pokyčiais mes negalime kartoti praeities klaidų. Jokių mikro valdymo sistemų iš centro, jokių vieno kurpaliaus principų, bet kokia BŽP reforma turi at, turi panaikinti išmetimų problemą, užtikrinti tinkamą išteklių valdymą, pasirūpinti, kad laivyno gebėjimai atitiktų išteklius, taip pat žuvų išteklių išsaugojimas turi tapti mūsų darbo tvarkės šerdimi, turime užtikrinti padorų gyvenimą visiems žvėjams Nes jeigu norime, kad tie, tos pagrindinės BŽP politikos vertybės turėtų esmę, turime išsaugoti žuvų išteklius ir tik tuo met galėsime pasakyti, kad padarėme pažangos. Ačiū. Vieną minutę, poniai Rosbach. Ačiū pirmininkė. Reformuojame BŽP politiką, tačiau norėjau, norėčiau, kad ta, politi, ta reforma nebūtų tokia ambicinga. Norime, kad jūrose turėtumėme tvar, tvarius žuvų išteklius. Ir sutinku su žaliųjų frakcija, tačiau šią progą tikrai labai nuoš, ypatingai nuoširdžiai sutinku su jų pozicija, nes mums reikia prisimti atsakomybę, išsaugoti žuvininkystės pramonę, žuvų išteklius tam, kad žvėjai turėtų padorę ateitį. Na ir manau, kad šiandieną mūsų diskusijos turi ypatingą reikšmę ateičiai, nes jeigu kalbėsime apie tai, kad reikia visiškai uždrausti žuvų ir viežiagyvių gaudimą veisimosi laikotarpiu. Taigi čia galime kalbėti ir apie menkės išteklius ir ta politika, kurios dabar laikom, laikomės, neleidžia išsaugoti menkės išteklių. Ji nėra sėkminga. Ir aš džiaugiuosi, kad pakrančių žvejyba irgi tampa labai svarbi žaliojoje knygoje, nes turime pagalvoti apie vietoje kūriamas darbo vietas. Džiugu, kad žaliojoje knygoje kalbama apie tvarę politiką. Ir kalbama net ir džiaugiamės, kad nėra, bandoma yra panaikinti tą vakumą tarp mūsų e, žvejybos ir trečiųjų valstybių žuvy, žvejybos. Ačiū vieną mintį ponui Brons. Ačiū. Mūsų partija mano, kad žuvų išteklių išsaugojimas turėtų būti kiekvienos valstybės narės atsakomybė kurių žvėjai e, žvėjoja tos valstybės vandenyse. Taip pat pripažįstame, kad yra europinių ir pasaulinių problemų dėl iš perdėm didelių pas, žvejybinių pastangų ir žuvų išteklių nykimo. Taigi dabartinė politika reikalauja, kad žvėjai išmestų mažas žuvytės. Ir dabar naujomis technologijomis reiktų spręsti tas problemas. Mano, pavyzdžiui, rinkėjas iš Halo, buvęs žvėjys, surado sprendimą tam tikrą technologiją tam, kad žuvys išvengtų tinklų, mažosios žuvys išvengtų tinklų e, potvinio atoslūgio laikotarpiu. Tokiu būdu mes galėtumėme išspręsti šią problemą. Taigi aš rekomenduoju šią, šį atradimą e, visai komisijai ir visai žvėjų bendruomeniai. Dėkoju toliau dvi minutės ponui Kadek. Kolegė, Pirmininkė, ponios ir ponai, priešingai nei kiti, aš galvoju, kad Europos parlamento pranešimas dėl um, žaliosios knygos yra labai svarbus uh, tolesniai uh, bendros žuvininkystės politikos raidai, nes uh, kalbama apie visus aspektus, tai yra ir išteklių išsaugojimą, ir jūrinio turto valdymą. Tai yra dalykai, kurie yra labai svarbus. Aš šiandien galiu išsakyti Prancūzijos poziciją, kad džiaugiamės, jog parlamente dirbame kartu ir labai dėkoju Marija Patrionevės, kurie atsižvelgia į mūsų pastabas. Pranešime yra įtvirtinami moksliniai tyrimai, jų rezultatai tam, kad sprendimai būtų priimti geri. Mes turime išsaugoti išteklius, užtikrinti tvarę žvejybą ir taip pat. Mm, ne, nekurti neigiamo šios profesijos įvaizdžio, nes iš tikrųjų visuomet jie, um, šios profesijos atstovai visuomet stengiasi dirbti tinkamai. Aš noriu pasveikinti um, taip pat ir komisijos atliktą darbą. Uh, Kalbant apie teisų perdavimą, noriu pasakyti, kad šis valdymo būdas atitinka ekologinius, ekonominius ir socialinius šio sektoriaus interesus. Tai nėra mano nuomonė. Rinka, kuri nebūtų reguliuojama, tikrai nėra geras dalykas. Ten vyktų spekulacijos ir būtų galvojama tik tai apie individualius interesus. Uh, Labai svarbu todėl yra numatyti naujus e, pramoninės žvejybos valdymo e, metodus. Čia aš kalbėčiau e, apie ponios Fragaistevės pas, pasakytus žodžius. Taip pat reikia nepamiršti ir mūsų smulkiųjų žvejų, kurie mums labai rūpi. Dėkoju. Dabar žodis suteikiamas ponui Arsenis vienai minutiai. Ačiū pirmininkė, bendra žuvininkystės politika tikrai nedavė rezultatų. 88 procentai bendrijos žuvininkystės išteklių yra pereikvoti. 30 procentų šių išteklių jau nebetitinka saugaus atsikūrimo reikalavimų. Tai reiškia, kad jiems iškilo išeikvojimo grėsmė. Ypač noriu paminėti Menkę Šiaurės jūroje, kuri iš tikrųjų jau nebesugeba atsikurti savo populacijos. Taip pat reikia galvoti apie žvėjų situaciją. mes turime mažinti žvejybinės pastangas ir mažinti bendrijos žvejybinio laivyno pajėgumus. Naujoji žuvininkystės politika turi būti orientuota į ilgalaikį planavimą. Ir turi būti pasiremta apsaug, atsargumo principu. Būtina pasirūpinti, kad atitinkamos nuostatos būtų įtrauktos ir į tarptautinius žuvininkystės susitarimus. Uh, la, tikiuosi, kad um, sprendimai bus priimami kaip galima arčiau vietinio ligmens tam, kad ir žvėjai galėtų dalyvauti sprendimų priimime ir išsaugotų ekosistemas. Dėkoju toliau ponė Raimers vieną minutę. Pone pirmininkė, ponė komisarė, gerbiami kolegos, tai yra tik vienas žingsnis ilgame bendrosios žuvininkystės politikos reformos kelyje. Norėčiau padėkoti pranešėjai ir mūsų koordinatoriams už puikų darbą. Aš noriu kalbėti apie esminę e, žuvininkystės politikos e, reformą, bet jeigu e, tam pritrūksta ryšto, tai tuomet reikia bent jau išsaugoti tariamą stabilumą. Taip pat norėčiau kalbėti apie didžiai, tokią didelę problemą apie kormoranus, kurie taip pat mažina žuvų išteklius. Žuvininkystė mūsų pakrančių regionams vaidina labai svarbu pra, e, ekonominį ir kultūrinį vaidmenį. Todėl aš norėčiau pas, pasakyti, kad man yra svarbu, kad e, reforma žuvininkystės politikoje atsižvelgtų į pusiausvyrą tarp ekonomikos ir ekologijos. Dėkoju, sako pirmininkas, toliau e, Ponas Vandalen, vieną minutę. Kalbėtos kalba be mikrofono. Voorzitter, terecht is duurzaamheid, kernbegrip. Pone pirmininkė, tausi žvejyba yra esminė savoka kalbant apie žuvininkystės ateitį, tai yra svarbu ekologijai, apie žuvo, žuv, e, žuv, žuvininkystės ištekliams. Tai yra komisijos tikslas, kurio dėje iki šiol nepavyko įgyvendinti. Tai reiškia, kad reikia kiek įmanoma greičiau vykdyti žuvininkystės politikos reformą. Ir manau, komisija neturėtų pamiršti e, atskirų regionų. Manau, tokiu būdu mes galėtume atsižvelgti geriau į atskirų žvėjų problemas ir aišku taip pat į ekologinės problemas. Galiu pasidžiaugti, kad puikiai veikia Niderlandų žuvininkystės sektorius, nes kartu su Danija tai yra vieninteliai žuvininkystės sektoriai, kurie e, laikosi kvotų sistemos. Manau, kad mes turime visi laikytis Niderlandų modelio ir manau, kad tai turėtų būti įtraukti ir žalę knygą, nes tai yra vienintelis e, tausios žvejybos modelis. Dėkoju, sako pirmininkas, toliau ponas Belderis, pus, e, pusantros minutės. Dėkoju dabartinė žuvininkystės politika turi tam tikrų trūkumų, todėl reikia ją radikaliai keisti. Tai turėtų būti žaliosios knygos įžanga, pradžia. Galėčiau paremti tą komisijos parengtą žalę knygą, tačiau reikia pasakyti, kad likščiolinė politika dėja žlugo. Ne dėl to, kad ji, jos koncepcija buvo prasta, o dėl to, kad ji buvo prastai įgyvendinama. Taigi reikia pasimokyti ir reikia siekti, kad politika būtų lengvai įgyvendinama. Reiškia, ji turi būti paprastesnė ir suprantamesnė. Mes turime siekti. E, atskirų regionų svarbos ir aišku yra labai svarbu, kad būtų laikomasi taisyklių. E, pranešėja atkreipė dėmesį į, į, į, įvairių e, laivynų problemas. Manau, kad mes turime rasti visam sektoriui bendrą požiūrį. Praėjusį šeštadienį aš labai daug bendravau su žvėjais ir mokslininkais, jie visuomet labai glaudžiai bendradarbiauja ir tai yra puikus pavyzdys, kaip galima e, puikiai dirbti šioje srityje. Manau, kad mes turime į tai e, kreipti dėmesį, imti iš to pavyzdį ir yra tikrai labai svarbu, kad žvėjai turėtų sąlygas pateikti savo nuomonę. Senor Cukalas. Ačiū dabar dvi minutės ponui Ciukalas. Ačiū pirmininkė, ponė Dama, e, Damanakė. Aš noriu ypač padėkoti poniai Petrao Neves, kuri parengė puikų ir išsamų pranešimą. Tai buvo didžiulis darbas. E, pagrindiniai svarbiausi klausimai jau išsakyti. Aš tik norėčiau atkreipti dėmesį į tris esminius dalykus. Visų pirma, dėl išteklių pereikvojimo e, iš tikrųjų, kaip ponas Arsenis tai pasakė, skaičiuojama dabar, kad 88 procentai žuvų išteklių yra pereikvoti, nebeturi netgi galimybių atsikurti ir žvejyba ES duoda vis mažesnę gražą, vis mažesnį pelną, yra vis mažiau sužvejojama žuvų, tačiau ištekliai pereikvojami ir todėl žuvų lieka vis mažiau. Mm, dabar yra bent 20 procentų mažiau žuvų išteklių nei prieš 20 metų, tačiau žvejybiniai pajėgumai išaugo. Aišku, kad e, reikia vengti neigiamų padarinių ir atitinkamai apie tai galvoti priimant sprendimus. Labai svarbu užtikrinti, kad neišnyktų žuvų ištekliai, kad nebūtų jie pereikvojami. Uh, Ir čia reikia galvoti apie ekologinius, socialinius ir ekonominius aspektus, kai yra priimami sprendimai. Mes turime siekti tvaraus o, išteklių naudojimo, tačiau reikia nepamiršti ir žmogaus. Pa, žmonių padariniai, taip pat kormoranų, ruonių įteka. Visa tai yra vienos bendros sistemos veikimas. Kaip ir kiti kolegos noriu pabrėžti, jog reikia remti mokslinius tyrimus ir juos atsižvelgti. Tai yra itin svarbu, kaip ponas Kadek sakė. Ačiū. Dabar ponė Trautman vieną minutę. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisarė, mėly kolegos. Visų pirma, noriu padėkoti visiems pranešėjams už puikų darbą, benadarbiavimą, už iš tikrųjų um, dažnai labai skirtingų pozicijų apjungimą parlamentas dabar galės nukreipti bendros žuvininkystės politikos eigą reikiamą linkme. Mūsų prioritetas buvo e, toks, kad tekstas atitiktų žviejų išsakytus būkštavimus ir mes sugebėjome tai padaryti. Atitinkamos nuostatos dėl individualių e, kvotų perleidžiamumo yra išbrauktos, yra numatyta parama pakrantės žvejybai, smulkaus masto žvejybai. Trečias dalykas, būsimas dokumentas turi būti paremtas susijęs e, dalyvavimu ir e, požiūriu iš apačios į viršų. Tai yra, turi būti visi suinteresuoti asmenys įtraukti. Labai svarbu tai socialdemokratų frakcijai, kad, kad visas žmogiškasis elementas būtų tinkamai atspindėtas, kad būtų galima propaguoti tvarę žvejybą, kad būtų galima užtikrinti e, ekosistemų išsaugojimą ir žuvų išteklių išsaugojimą. Mes norime, kad reforma būtų plačių užmojų ir būtų sėkminga, taigi mes turime pasišvesti e, e, šios reformos įvykdymu ir todėl turime skirti tinkamą biudžetą bendrožuvininkystės politikai aišku, viskas bus vertinama pagal tai, kiek, kokios priemonės, kokios galimybės bus skirtos tos politikos įvykdinimui. Pone Bilba. Ačiū, pirmininkė, labas rytas visiems. Tarybos atstovė, komisarė, mums reikia aiškių priemonių, drąsių priemonių tam, kad išvengtumėme nesėkmės. Na ir pagrindinis dalykas yra dalyvavimas. Žvejybos pramonė, perdirbimo pramonė yra ta, kuri yra labiausiai suinteresuota tvaria žvejyba. Taigi reikalingi kontrolės reglamentai, kuriuos turėjome 2009 metais. Jeigu norime peržiūrėti šias priemonės, tą turime daryti atviriau tam, kad būtų užtikrintos tvarios e, žvejybos galimybės. Dar vienas dalykas - regionalizavimas ir atsakomybė bei sažiningumas. Regionalizavimas reiškia, kad būtų galima atsižvelgti į kiekvieno regiono specifinius bruožus, at, at, atskirti pramoninę žvejybą nuo smulkios žvejybos. Taip pat turime siekti stabilumo, kuris būtų pagrindžiamas moksliniais darbais, moksliniais tyrimais. Uh, Taip pat reikia peržiūrėti bendrąją rinkos organizaciją ir pasirūpinti, kad, tik, kad būtų tikrinami, kontroliuojami ir trečiųjų valstybių produktai, kad tie produktai, kurie patenka pas mus, būtų atitiktų tos pačius standartus. Taigi taip pat reikia pasirūpinti ir moterimis dirbančiomis šioje pramonėje. Ačiū. Vieną minutę, ponui Blasak. Pone pirmininkė, šios bendros žuvininkistės politikos reformos pasiūlymą galėčiau tik pasveikinti. Čekijos Respublika e, taip pat ir taryboje remia e, supaprastinimą ir paprastesnės procedūras e, šioje srityje. komisija bando parengti daugiametę strategiją ir atsižvelgti į atitinkamus e, kompromisus, taip pat siekti pusiausviros tarp žuvininkystės ir aplinkosaugos tikslų. Ateities pasiūlymuose e, būtų puiku dar labiau akcentuoti akvakultūrą Taip pat ir van, vidaus vandenyse, kas užtikrintų geresnį kaimo regiono vystimasi ir geresnę maisto produktų tiekimą. Dėkoju. Toliau ponas Valensa dvi minutės. E, Dėkoju, panie pirmininkė, ponės ir ponai žuvininkystės sektorius yra labai svarbus e, sektorius visose Europo, e, Europos pakrančių sektoriuose. Tai yra svarbus pragyvenimo šaltinis ir e, svarbus maisto tiekėjas. Deja, ES nesugeba atsakyti, duoti atsako tiems iššūkiam, su kuriais susidurėme šiame sektoriuje. Pavyzdžiui, kalbant apie išteklių pereikvojimą ir panašias problemas. Reikia pasakyti, kad mums yra būtina problema, tačiau kol kas mes esame tik tai šio kelio pradžioje. Norėčiau padėkoti pranešėjai už tokį išsamų pranešimą ir e, taip pat norėčiau pabrėžti, kad būtent jos išvadomis turėtų remtis reforma. Visų pirma, reikia e, mažinti žuvininkistės išteklių pereikvojimą. Tai yra pati pirmoji problema, kurią reikia reguliuoti, taikant įvairius rinkos mechanizmus. E, manau, kad Tai turėtų būti priemonė, kuri padėtų pagerinti šio sektoriaus rentabilumą. Taip pat reikia decentralizuoti šį sektorių ir įtraukti visus e, veikėjus, tai yra pavyzdžiui žvėjus į sprendimų prieimimą, nes tokiu būdu e, skatintume jų pasitikėjimą politiką ir žvejybos vadybininkais. Žalioji knyga vertina dabar egzistuojančią žuvininkystės politiką, nurodo jos trūkumus, o ponia pranešėja atkreipia dėmesį, kad reikia spręsti problemas, tačiau mes turime dar išsamei diskutuoti komisijos pateiktus pasiūlymus, nes kitaip mes rizikuojame, kad bus patvirtinta nauja reforma, kuri dėja neišgelbės žuvininkystės sektoriaus. Dėkoju, gerbiamas kolega, toliau viena minutė skiriama poniai Jotovai. Mėly kolegos, ponia komisarė, pirmąjį kartą po Lisabono sutarties yra koreguojama ši politika. Ir aš suprantu, kad tai yra didžiulė atsakomybė ir diskusijos dėl žaliosios knygos buvo labai karštos. Norėčiau padėkoti puik, už puikiai atliktą darbą pranešėjai ir akcentuoti vieną reformos elementą, kuris yra labai e, svarbus visam sektoriui. Reikia atsižvelgti į pasikeitusią situaciją po ES plėtros 2004 ir 2007 metais, įtraukiant naujasias valstybės narės. Dabartinė sistema analizavimo, sprendimų prieimimo e, procedūros sistema turi atsižvelgti ir į naujus jūrų baseinus. Norėčiau daugiau dėmesio skirti juodosios jūros regionui ir specializuotai komisijai, kuri bus įsteigta. Reikia atsižvelgti į pakrančių žmonių e, poreikius. Visą tai kalbu, apie visą tai kalbu, atsižvelgdama į finansinių perspektyvų e, planavimą. Taip pat nemanau, kad reiktų paremti pasiūlymą sumažinti laivyno gebėjimų, gebėjimus, nes tai turės uh, nekokių padarinių, ypatingai atsižvelgiant į sudėtingą finansinę krizę. Na, čia vieną mintę, ponui Deivis. Be mikrofono. Gal galite iš naujo pradėti, sako pirmininkas. Aš tikiuosi, kad komisarė atsižvelgs į situaciją dėl mėlyna pelekių tunų. Ir taip pat galiu pasakyti, kad galite pasitikėti, kad mes tikrai balsuosime už radikalią reformą. Daug narių vakar dalyvavo seminare, e, kurį aš organizavau e, jūrų tarybos e, klausimais. Kalbėjome apie partnerystę tarp verslo ir aplinkosaugininkų. Aš manau, kad ta partnerystė visuomet yra gera. Aišku, viskas prasideda labai lietai, bet metų pabaigoje 10 procentų. Mm -hmm žvejybų gaus tokius, žirvinkystės įmonių gaus tokius sertifikatus. Tai svarbu ir priekia, priekiautojams, priekeiviams, tai yra taip pat e, pasitikėjimo, didinimo priemonė, ypatingai kai, na, yra išduodamas žvejybos įmoniai sertifikatas, tai yra tam tikras pasididžiavimo ženklas, kad jų šiandieninis sunkus darbas nekenkia žuvų išteklių e, išgyvenimui ateityje. Tai yra sudėtingas darbas ir aš tikiuosi, kad komisija per šią kadenciją pritars e, tos jūrų tarybos e, sertifikavimo darbams. Tai yra auksinio standarto klausimas. Ačiū, ponia Maginis. Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjai už labai kruopštų ir detalų darbą rengiant šį pranešimą. Prieimus Lisabono sutartį, šis parlamentas susidurs su dviem svarbiom reformom - žemės ūkio ir žuvinkystės politikos reformom. Klausimai panašus. Visi norime visą ko geriausio sektoriams ir bandome reformuoti tas, tuos sektorius tokiu būdu, kad rezultatai būtų ko galima geresni. Šiek tiek e, man neramu ir pranešėjas savo žanginėje kalboje minėjo tai, kad 2002 metais mes irgi turėjome puikių ketinimų, tačiau ta reforma iš tiesų nuvylė žvejybos sektorių ir netitiko tvarumo kriterijų. Taigi aš labai džiaugiuosi, kad pranešėja praktiškai bando spręsti problemas, numato tris pagrindinius principus į kuriuos reikia atsižvelgti aplinkosauginis, socialinis ir ekonominis. Ir kalbama apie praktiką, kaip būtų galima tuos principus įgyvendinti. Kalba eina apie vietos, regionius žmonės, kuriems tai turi įtakos. Ir man ypatingai patiko mintis, kad mes galime žvejoti mažiau ir uždirbti daugiau. Jeigu to pasieksime, tuomet tą patį galėsime padaryti ir žemės ūkio sektorėje. Dėkoju. Ačiū kolegijai. Dabar viena minutė Laiskapolas. Ačiū pirmininkė, kaip ir kiti kolegos sakė, tvari žalininkystė ekonominių, socialinių, aplinkosauginių požiūrių turi būti bendros žalininkystės politikos tikslas. Komisijos e, žalioji knyga įvertina esamą situaciją ir iškelia daug klausimų ir siūlo daug sprendimų parlamento pranešimas taip pat išdėsio visą eilę principų ir įvardė stritis, kurioms reikalingas dėmesys ir priemonės, kokias reikia gyveninti tam, kad Europos žuvininkystės politika būtų tausi. Aišku, viena problema yra išteklių, yra pajėgumų per nedėlį laivybo, laivyno pajėgumai ir aišku, būtina laikytis šio pranešimo nustatytų principų. Aš manau, kad pranešimas bus paremtas didžiosios daugumos parlamentarų. Gracias, querido. Ačiū, panas prisėdo vieną minutį. Ačiū, pirmininkė. Bendros žuvininkystės politikos reforma reiškia, kad. Uh, dideliai daliai Europos ateities iškilo pavojus. Žvėjai a, turi atitinkamą savo nusistovėjusią praktiką. Mokslas turi pažvelgti į maisto tiekimo ir vartotojų a, sveikatos aspektus. Mes turime galvoti apie tausojančią atsakingą žuvininkystę, bet turime nepamiršti ir socialinių aspektų ir juos įtraukti į jūrinę politiką. Turime užtikrinti, kad būtų būtų saugojami ištekliai, kad būtų mokesčių ir kvotų priemonės taikomos, kad būtų galima suvaldyti žuvininkystės pastangas. Smulkaus masto žvejyba ir tos vietovės, kurios yra visiškai priklausomos nuo žvejybos, turi būti e, ypatingai remiamos. Labai svarbu nepamiršti ir kiautuotųjų vėžiagyvių įtraukimo į bendrą žuvininkystės politiką. E, noriu paraginti tarybą ir komisiją atsižvelgti į mūsų e, atliktą darbą ir į pranešimo mintis. Dėkoju toliau paskutinis kalbėtojas Ole Kristensen vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Bendroji žuvininkystės politika yra svarbus dalykas, tačiau lygiai taip pat yra svarbu, kad ta žuvininkystės politika pasitikėtų ES piliečiai ir ją remtų. Ir čia ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas e, žvėjams. Mes turime decentralizuoti žuvininkystės politiką, tai yra, kad centriniai pagrindiniai ES tikslai būtų įgyvendinami decentralizuotai. Politika turėtų motivuoti e, šio sektoriaus darbuotojus. Turime e, įvesti didesnę kontrolę, reikia e, saugoti e, pakrančių žvejybą, kad ir mažieji laivai turėtų šansą išlikti, nes būtent jie sugauna tą žuvį, kuri kasdien šviežia e, teikiama į prekybos vietas. Taigi mes turime reformuoti šį sektorių, mums reikia reformos, tai yra svarbi reforma. Pirmininkas, taigi baigiame diskusijas šiuo klausimu, o dabar pradėsime procedūrą, prašau žodžio, spontaniškų pasakymų procedūrą. Septyni kolegos paprašė žodžio, nors pagal mūsų taisyklės galėtų pasisakyti tik penki, tačiau tarp penkių ir septynių nėra toks didelis e, skirtumas, todėl suteiksiu žodį visiems, tačiau nutrauksiu jūs visus, jeigu viršysite vieną minutę. Pone Sančias Šmit. Madame le commissaire. Pirmininkė komisarė kolegos, noriu pasveikinti e, ponios e, pranešėjos e, mintis dėl žaliosios knygos. Naujoji strategija turi skatinti pakrančių žvejybą. Tai yra labai svarbi kult, mūsų kultūros dalis. Čia eina kalba apie daug tūkstančių darbo vietų, mūsų išteklių saugojimą. Mums reikia um, tausojančios ir tinkamos žuvinkystės politikos. Bet to reikia nepamiršti ir um, kiautuotojų vėžiagyvių veisimo, auginimo. Tai dažnai yra um, mažų įmonių darbas darbas ir e, tokioms įmonėms jau krizė yra padarusi labai didelį neigiamą įtaką. Todėl reikalinga ypač galvoti apie juos. Reikia galvoti galbūt apie netgi trumpalaikę finansinę pagalbą, kurie leistų jiems išgyventi tą, taip pat ir perinamai laikotarpį tam, kad atitinkamai tos rūšis žuvų, kurios neturi laiko atsikurti, būtų saugojamos. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Alves. Queria felicitar a relatora e os pescadores açorianos aqui presentes. Ponas Alves, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjai ir taip pat pasveikinti čia lankytojų tribūnoje sėdinčių žvėjus. Iš tiesų mums reikia ieškoti priemonių, kurios padėtų periferiniams regionams ir taip pat pakrančių žvejybai. Socialistų frakcija pateikė atitinkamus pakeitimus, kalbant apie e, tausę žvejybą ir perdodamas teises. E, šie, šiais savo pakeitimais mes siekiame suteikti daugiau stabilumo, ypač kalbant apie periferinius regionus, nes e, jie taip pat turėtų turėti teisę naudoti ekologišką ženklinimą. Taip pat mes turime siekti ekologinių tikslų įgyvendinimo, dėl to turime keisti, iš esmės keisti žuvininkistės politiką. Kalbėtojas yra nutraukiamas. Ačiū, ponė pirmininkė, aš taip pat norėčiau pasveikinti pranešėją. Bendroji žvinkystės politika yra diskredituota politika reformos suteikia galimybę pradėti viską iš naujo. Man atrodo, kad jeigu bendroji žuvininkistės politika nori atgauti pasitikėjimą, reikia griebtis iš esmės darbo. Pirmiausia, užtikrinti tvarumą, nes be jo pramonė neturi ateities. Antras dalykas - lankstumas, prognozuojamumas mūsų e, žvėjams, žvėjų bendruomenėms. Taip pat kovoti su perdien dideliais gebėjimais, reikia surasti tą problemą į sprendimą. Ketvirtas dalykas - pripažįsti ankstesnės pastangas, perdodamas teisės. Taip pat reikalingas realus sprendimas išmetamo žuvies problemai. Na ir iš esmės bendroji žuvininkystės politika, jos reforma turi užtikrinti ateitį žvėjams, žvėjų bendruomenėms. Iš esmės, man atrodo, kad kalbėtojas nutraukiamas. Ponas Romeva. Ačiū, pirmininkė. Aš taipogi norėčiau pasinaudoti galimybę ir akcentuoti keletą dalykų, kurie yra labai svarbus pranešime. Norėčiau priminti e, tuos dalykus. Iš anksnio perspėjimo principas, jis yra labai svarbus. Gebėjimų mažinimas. Irgi labai svarbu. Tam tikri apribojimai dėl valstybinių subsidijų, kontrolės gerinimas ir bausmė už nusikaltimus. Tai yra labai svarbios pasiekmės. Turi būti baudžiami tie, kurie padaro nusikaltimus. Taip pat reikia užtikrinti žuvų rūšių tvarumą, žuvininkystės tvarumą ir turime aiškiai apibriežti, ką reiškia smul, smulki žvejyba. Taip pat norėčiau paminėti ir, ir pripažinti taip pat moterų darbą. Mes įtraukėme šią nuostatą į pakeitimus ir taip pat labai svarbu akcentuoti didesnį nuoseklumą, didesnį atsakomybę žuvininkystės susitarimuose, kurios pasirašomi su trečiosiamis valstybėmis - Maroko, Gvinėja ir taip toliau. Ačiū, ponas Kūnė. Pone pirmininkė, ponės ir ponai, visų pirma norėčiau padėkoti poniai Damanakė ir palinkėti jai e, puikaus darbo. Taip pat pranešėjai norėčiau padėkoti už puikias diskusijas, už kompromisų ieškojimą. E, kaip jau buvo paminėta šiuose diskusijose, svarbu yra šio sektoriaus stabilumas. Aišku, mes turime išsaugoti žuvininkystės išteklius ir siekti, kad jų lygis liktų toks, kad ateityje mes jų dar turėtume. Tačiau mes negalime e, sakyti, kad mes diskutuojame diskutuojame čia apie ekologiją. Mes kartais galime kalbėti apie tam tikrų rūšių perdėtą apsaugą. Pavyzdžiui, jau buvo paminėta kormoranų problema. Europa turi tūkstančių kilometrų pakrantės zoną. Mes turime apsaugoti pakrančių žvejybą, nes tai išsaugos e, tam tikrų šeimų pragyvenimo šaltinį, taip pat prisidės prie turizmo. Manau, kad ši žalioji knyga yra puikus sprendimas ir komisija e, prisidės prie žuvininkystės reformavimo. Kalbėtojas buvo nutrauktas, toliau žodis teikiamas ponui Sikerski. Ponės ir ponai, bendroji žuvininkystės politika turėtų padėti spręsti aplinkosaukos problemas ir ekonominės problemas ir taip pat gerinti žvėjų šeimų gyvenimo sąlygas. E, žuvininkystės e, kvotos e, ar sugaunama žuvies kiekis turėtų būti priderintas prie išteklių. E, mes turime remtis moksliniais duomenimis šioje srityje. Mums reikia žvėjų paramos e, šiam sektoriui, taip pat mes turime investuoti į šį sektorių, jį modernizuoti ir taip pat nustatyti atitinkamas taisyklės Taip pat žuvininkystės politika turėtų atsižvelgti į specifinius atskirų regionų poreikius. E, dėl to yra svarbu kalbėti apie regioninės patariamasias tarybas, kurios galėtų bendrauti su valstybių narių žvėjais ir vietos institucijomis. Taip pat mes turime stiprinti žvėjų organizacijų veiklą ir taip pat užtikrinti. E, grandinę, e, e, kad į maisto tiekimo grandinę būtų įtraukti žvėjai. Dėkoju, toliau ponas Kelen. Uh, mm, per septynis mėnesius kaip uh, europarlamentaras nesutikau tiek daug pasipiknusių žmonių kaip žvėjų, kurie atėjo pas mane, kreipėsi mano apygardoje. Aš manau, kad iš tikrųjų reforma yra reikalinga. Mes visi sutinkame, kad reikia saugoti žuvų išteklius, bet taip pat reikia e, saugoti ir pakrančių žvejybą ir visai nebūtinai vienas turi kenkti kitam. E, labai svarbu nepamiršti tų smulkiųjų žvėjų ir kaip panas Bronks sakė, naujos technologijos turi būti dėgiamas, ypač tos, ką jūs paminėjote, kad nebūtų išmetamas kertamų žuvų. Tai būtų labai naudinga. Taip pat reikia išanalizuoti mokslinius tyrimus, reikia išklausyti mokslininkų žodžius, bet dažnai jie yra vertinami tik tai. Uh, tokie, kokie jie yra. Dažnai reikia juos užginčyti, reikia įsigilinti, nes kartais ne viskas yra tiesa, kas sakoma. Ačiū. Tokiu būdu baigėme pasisakymą pasisakymus ir, e, ir spontaniškus pasisakymus taip pat. Ir dabar suteiksiu žodį ponui Martin Frageiro e, tarybos vardu, kad jis galėtų sureaguoti į parlamentaro pasisakymus. Taigi prašom, ponė Martin Frageiro. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau o, e, padėkoti poniai Patrao Neves už jos atliktą darbą per diskusijas taryboje ministrai e, vieningai remia reformos mintį. Mes galvojame, kad ji turi supaprastinti taisyklės, kurios a, yra taikomas, kad būtų lengviau priimti sprendimus regioninių lygmenių. A, kad būtų galima išsaugoti strateginius principus. Mes visi sutinkame, kad reikalinga mažinti žvejybinę pastangas ir a, išmetamų sugautų žuvų kiekį. Labai svarbu taip pat išlaikyti dabartinės nuostatas dėl prieigos ir dėl išteklių išsaugojimo. Taip pat būtina įtraukti šio sektoriaus atstovus į sprendimo prieimimą. Sertifikavimas ir ženklinimas turi būti dar labiau įtvirtintas ir geriau taikomas. Reikia mažinti žvejybinio laivino pajėgumus ir integruoti taip pat akvakultūrą, bendra žuvininkystė politika yra integruotos jūrų politikos dalis, taigi turi būti akcentuojami ES veiksmai tarptautinių lygmenių. Yra išsakytos įvairios nuomonės a, dėl e, tam tikrų dalykų, pavyzdžiui, dėl perleidžiamų kvotų, apmokestinamų kvotų, dėl pasitraukimo iš šios sektoriaus, dėl metodų sumažinti a, e, išmetomos sugautų žuvų a, e, kiekio dal, dalies smulkaus, a, smulkios žuvininkystės rėmimą, pakrančių rėmimą. A, pakrančių žuvininkystės rėmimą. Kaip aš jau sakiau, kol kas dar nėra priimtas sprendimas taryboje ir kitų metų ir neplanuojama priimti oficialių e, formalių sprendimų. Tuomet kitais metais bus pateikti galutiniai pasiūlymai ir bus galima priimti sprendimus. Aš noriu pasveikinti žuvų, e, žuvininkystės sektoriaus atstovus, kurie šiandien dalyvavo posėdėje. Dėkoju toliau ponė Damanaki komisijos vardu. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti visiems parlamentarams už jų pasisakymus. E, labai padrasinančiai nuteikia tai, kad buvo daug norinčių pasisakyti. Aš supratau, kad dažniausiai minimas žodis yra tvarumas, taus, tausojimasis e, politikos aspektas. Uh, Negalėsiu atsakyti gal į visus pasisakymus, į visus klausimus, kurie buvo iškelti, tačiau norėčiau pabrėžti tam tikrus prioritetus. Taigi, smulkaus masto žvejyba, pakrančių regionai. Tai prioritetas. Noriu patikinti e, visus jūs, kad tikrai bus labai rimtai atsižvelgta į visus jūsų pasisakymus šio klausimu. Taip pat noriu užtikrinti tai, kad neketinu įdėkti kažkokių tai labai griežtų e, priemonių dėl pramoginės žvejybos e, dėl pramoginio meškeriojimo jūroje. Taip pat norėčiau toliau detaliai su jumis aptarti tolesnės priemonės dėl paties įgyvendinimo, nes diskusijos tikrai yra labai plačios. Dabar dėl perleidžiamų e, žvejybinių teisių. Aš supratau, kad e, tikrai tai labai aktualus klausimas ir vyksta labai karštos diskusijos dėl jo. Aš norėčiau pasakyti, kad negalime ignoruoti šios problemos, neužbėgant už akių jūsų balsavimui. Yra jau tam tikra sistema, taigi aš siūlyčiau išdiskutuoti šį klausimą. Galbūt taip pat ir žuvininkystės komitete. Tai nėra dialogo pabaiga, taigi aš manau, kad mes galime surenkti diskusijas, išanalizuoti šį klausimą. Pone Fraga apie tai kalbėjo, kad būtų galima išanalizuoti šį klausimą. Kiti prioritetai. Labai aišku kokios veikimo sąlygos viduržėmio jūros regionui, kitoms valstybėms. Taip, viskas yra teisingai, turime tą padaryti, kad būtų užtikrinta sąžininga konkurencija, kad būtų vienodos veikimo taisyklės visiems mūsų žvėjams. Dabar dėl išmetamos e, sugautos žuvies, dėl ženklimo, tai yra prioritetai. Ir pabaigai noriu akcentuoti tai, kad reikalingas naujas uh, naujo pavydalo, naujos formos e, žuvininkystės susitarimas, kuriame taip pat būtų įtraukta ir nuostata dėl žmogaus teisų gynimo. Ačiū Jums, aš manau, kad tai yra ne diskusijų pabaiga, o tik pati pradžia. Dėkoju. Komisariai, dabar e, baigsime šias diskusijas, e, suteikdami žodį pranešėjai poniai Patrauneves. Prašau, Jums dvi minutės skiriamos. Pone Patraunevas, jūsų labai gražus vardas, sako pirmininkas. Vardas, kuris reiškia ir jūrą, ir kraštovaizdį, ir dangų. Viskas viename. Prašau, ponė Patraunevas. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems, kurie pasisakė šiuose diskusijose. Ir tikiuosi, kad ir ateityje jūs prisidėsite prie tolesnių diskusijų ir, kaip ką tik sakė komisijos nari, mes turime ir toliau dirbti kartu tam, kad pasiektumėme savo tikslų. Tokiuose pranešimuose nėra įmanoma visų norų patenkinti. Kai kurie mano, kad e, bandome siekti per toli, kiti sako, kad nepakankamai toli vienais ar kitais aspektais. Na, ir aš manau, kad šiuo metu svarbiausia yra pasirūpinti, kad šis pranešimas taptų gerų pagrindų, ieškant pusiausviros, ieškant sprendimų ir konsensuso, tam, kad su šiuo pranešimu mes prisidėtumėme prie sektorio poreikių ir reikalavimų patenkinimo. Mes daug dirbome, rengiant šį pranešimą žuvininkystės komitete, pirmininkaujant poniai Fragai. Ir kaip jau sakiau, laukiu ir stebėsiu, kaip toliau šis pranešimas e, bus varstomas taryboje, komisijoje, tam, kad mes kartu pasiektumėme pažangos šiame labai svarbiame darbėme, rengiant teisėkros pasiūlymą dėl žuvininkystės politikos reformos. Aš tikiuosi, kad ir toliau dirbsime kaip komanda, atsižvelgsime į visus skirtingus aspektus, kurie yra labai svarbus, aktualūs įvairiems Europos kampeliams, įvairioms e, pramonės įmonėms dirbančioms visoje Europoje. Ir tikiuosi, kad galėsime pasiekti subalansuotą, e, subalansuotą situaciją visam sektoriui tam, kad e, žvejybos sektorius galiausiai taptų tvarus ir e, plėtotųsi sėkmingai ateityje. Ačiū, sako pirmininkas, baigiame diskusijas. Balsuosime šiandieną, maždaug po valandos, apie 11.30. Kitas darbo tvarkės punktas yra komisijos pareiškimas dėl geležinkelių saugos, įskaitant Europos signalizavimo sistemą. Tai yra labai aktuali tema